Okay, well, welcome everybody. Labadiena visi. Aš, e, kaip pirmininkė, norėčiau porą dalykų pasakyti prieš pradedant. Visų pirma, aš formaliai turiu jūsų paklausti, ar galime patvirtinti darbo atvarkę. Niekas neprieštarauja, tada teigiame, kad ji patvirtinta e, pirmininkės pranešimus dėl akivaizdžių priežasčių išklausysite pabaigoje, dėl e, akivaizdžios priežasties turime uh, E, dabar pereiti prie pagrindinio darbo su ministrais. Labai džiaugiamės tarp mūsų matydami Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrus. Jau ekonominis dialogas su Vengrija, Benglija, Belgija ir Ispanija vyko ir dabar galima pasakyti, kad naujoji priemonė demokratijoms diskusijoms apie ekonomikos valdyseną ES lygmenių e, sukūrimas e, leidžia eiti gerų kelių. E, Mes ekonomikos komitete įsteigėme grupę, kuri dirbs tais klausimais ir aš prieš keletą minučių gavau pranešimą, kad Italijos finansų ministras e, sausio 21 dieną atvyks į mūsų komitetą. Dėl laiko paskirstimo pagal klausimų ir atsakymų e, sistemą frakcijos jau yra pateikusios sąrašą visų, kurie nori kalbėti. 14 yra norinčiųjų. Jeigu leis laikas, galėsime galbūt e, dar daugiau E, leisti pasakyti, bet greičiausiai reiks tą sąrašą patrumpinti, nes laiko neužtenka paprastai. E, kalbėsime pirmiausia su parlamentarais ir pagaitiniais nariais pagal DEHONT taisyklę. Galiu pasakyti, kad koordinatoriai neseniai šią sistemą patvirtino ir jie pasakė, kad penkių minučių e, tarpas turėtų būti skirtas klausimams ir atsakymams. Taigi, jeigu penkias minutės kalbėsite klausdamas, tai atsakymo nebus. Aš e, naudosiuosi pirmininkės plaktuku, kai prieartėsime prie 4,5 minutės, noriu jūsų nenutraukti, bet e, tai bus tarsi ankstyvo įspėjimo ženklas, kad baigės jūsų langas. Taip pat norėčiau, kad jūs konkrečiai nurodytumėte, kuriam ministrui skiriate klausimą. Prašau neteikti trijų klausimų per penkias minutės abiems ministrams, nes atsakymo negausite. Jeigu tikslingiau klausite, tai būtų naudingiau. <clears throat> Taigi, gerbiamai ministrai, atsiprašau, kad taip nemandagiai elgiuosi, bet aš ir jūsų atžvilgiu būsiu labai griežta. Jūs e, įžangai galite kalbėti neilgiau kaip septynės minutės. Laikrodis bus įjungtas, jūs e, matote jį einant jums prieš akis. Atsiprašau, kad esu tokia e, skrupulinga, bet tokios yra mūsų koordinatorių taisyklės. Jeigu turite skundų, kelkite juos jiems. Pana Šaublė, atrodo, kalbės pirmasis. Prašom, Volgangai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę pasikalbėti su jūsų komitetu, padiskutuoti su jūsų su komitetu komitetu aptarti padėti Vokietijoje ir mūsų požiūrį į Eurogrupės ir ES situaciją. E, pabandysime per tą trumpą laiką ją aptarti. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie padėtį Vokietijoje. Jūs žinote, kad ir pas mus Vokietijoje, kaip ir visoje Europoje ir pasaulio ekonomikoje, šiek tiek susilpnėjo ekonomikos vystimasis prieš pas, prieš dvi savaitės mes patvirtiname savo nacionalinį 2012 metų biudžetą. Jis e, taip pat atitinka Europinės antrinės teisės reikalavimus mes laikomės deficito ribų ir kalbant apie, visas, apie visus klausimus, taip pat ir e, disbalanso korektūras e, ir komisijos pranešimą šiuo atveju mes atitinkame, išpildome ES teisės nuostatas. E, kalbant apie Vokietiją, reikia pasakyti, kad Vokietijoje šiuo metu diskutuojama e, ar nereiktų greičiau mažinti mūsų deficito. Aš pats manau, kad mes kol kas tikrai einame tokiu geru tempu, geru tempu mažiname disbalansą e, ir manau, kad mes tikrai puikiai laikomės tų taisyklių. Euro grupėje praėjusią savaitę taip pat nuveikėme daug svarbių dalykų. E, mes susitarėme dėl kito išmokos mokėjimo Graikijai. Vokietijoje, kaip žinote, tai buvo gana sudėtinga diskusija praėjusi penktadienį. Mes, e, mes e, pritarėme, gavome mūsų parlamento pritarimą e, Graikijos supratimo memorandumui gavome pritarimą, taigi e, parlamentas pritarė sekančios išmokos išmokėjimui Graikijoje. Ir kalbant apie šiuos svarbius klausimus, reikia pabrėžti, kad mums yra labai svarbu ir aš norėčiau taip bendrai pasakyti, kad mes esame įsitikinę, kad mes galime išspręsti uh, bendros valiutos problemas, bet jas galime spręsti tik palaipsniui. Ir kalbant apie kiekvieną žingsnį, kurį, e, kurį žengsime, beje, rytoj taip pat kalbėsime apie tai Ekofino taryboje e, ir ypač tai yra susiję su bankų priežiūra, mes turime e, atsižvelgti į skirtumus tarp 17 valstybių narių, kurios yra įsivedę bendrą valiutą ir 10 valstybių narių, kurios dar nėra įsivedę tos bendrosios valiutos, tačiau neturime dar gilinti tų skirtumų, turime padaryti viską, kad tos dešimt valstybių narių, kurios neturi, kur įsivedė euro, kad jos, joms liktų atvira ta galimybė jį įsive, įsivesti. Rytoj Ekofino taryboje mes kalbėsime, būtent svarstysime šį klausimą ir E, kalbėsime apie šį aspektą, kalbėdami apie bankų priežiūrą. Kalbant apie bendrosios valiutos, su bendraja valiuta susijusias problemas, reikia pasakyti tokį dalyką, kad visų pirma, pagal, e, kad mes bandome e, taikyti harmonizacijos priemonės valstybėse narėse ir jos jau pasiekė tam tikrų teigiamų rezultatų. Būtent praėjusią, praėjusią penktadienį Vokietijos Bundestagui aš pristačiau viską, ką padarė Vokie, e, Graikija ir kokios pažangos Graikija pasiekė gerindama savo makroekonominį konkurencingumą. Ir manau, kad Graikija ir toliau turi eiti šiuo keliu. E, mes matome, kad tas kelias nėra blogas, nėra neteisingas, tiesiog Graikija turi palaipsniui žingsnis po žingsnio toliau eiti tuo e, keliu ir mes turime e, kiekviename tame žingsnėje e, turėti omenyje e, problemas ir daryti viską, kad Graikija galėtų taikytis, taikyti įvairias struktūrinės priemonės, kurios mažintų deficitą. E, šitas palaipsniškas kelias e, galėtų būti pasirinktas ir bandant sugražinti pasitikėjimą finansų e, rinkomis. E, tas pasitikėjimas buvo prarastas po Lehman Brothers žlugimo ir mes suvokiame, kad kol kas tas nepasitikėjimas ir rizika yra didesnė eurozonos valstybėse, nors kita vertus eurozonos valstybių stabilumas yra žymiai didesnis negu kitų valstybių. Taigi matome, kokios yra sudėtingos tos problemos ir kaip jos, e, koks yra sudėtingas požiūris į jas. Ir šias problemas mums taip pat pavyks išspręsti tik tai e, darant kažkokius palaipsnius veiksmus ir mes turime, remdamiesi egzistuojančiomis sutartimis, palaipsniui siekti pažangos. Mes praėjusi, per, praė, pastaruoju metu patvirtiname šešių dokumentų paketą, fiskalinį paktą, tačiau kita vertus mums reikia taip pat ir didelių e, institucinių pasikeitimų, pasikeitimų apie ku, kuriems jau yra pasirengusi e, Vokietijos, Vokietijos vyriausybė, tačiau kita vertus mes žinome, kad e, reikia tam, kad būtų išspręstos problemos, šitas reikia keisti sutartis ir todėl reikia im, taikyti pragmatinius veiksmus. Ir todėl manau, kad e, mes tik tuomet pasieksime tvaraus augimo politikos, e, esant dabartiniams iššūkiams, tik tai tuomet, jeigu mes sieksime tvarios finansų politikos. Manom, mes manome, kad atsižvel, atsižvelgiant į demografijos problemas, į tai, kad vystosi, sparčiai vystosi besivystančios valstybės, e, mes turime daryti viską, kad e, būtų skatinamos inovacijos. Todėl turime stengtis mažinti įsiskolinimą, bet taip pat ir e, spręsti struktūrinės e, ir institucinės problemas. Todėl manome, kad turime ir toliau tęsti eiti tuo pačiu keliu, kuriuo ėjome pastaruoju metu. Ačiū. Okay. Thank you very much. Thank you very much indeed. Labai ačiū. Daugiau nebešvaistydama laiko. Ne tai, kad jūs laiką švaisėte, bet e, aš nenoriu gaišti laiko ir užsiteiksiu žmonių Prancūzijos ministrui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už pakvietimą, kurį su dideliu malonumu priemiau. Man tai irgi puikia proga grįžti į Europos parlamentą, kurį labai gerai pažįstu. Du kartus buvau, dvi kadencijas buvau išrinktas jos parlamentu ir net uh, ilgą laiką buvau vicepirmininkas. Aš žinau, kokį sudėtingą jūs darbą atliekate. Dabar jūsų parlamentas išgyvena sudėtingą etapą. Aš pats perėjau iš vienos, vienų pareigų į kitas, bet tai nereiškia, kad aš pamiršau, koks darbas jūsų laukia. Aš e, pradžioj norėčiau pakalbėti apie nacionalinę Prancūzijos politiką, o paskui persikelsiu Europos viziją. E, pirmiausia, apie Prancūziją. Neseniai dar dirbame mūsų vyriausybė neseniai, bet mes sukūrėme e, ekonomikos strategiją, kuri būtų pagrista tokiu triptiku Europos konkurencingumas, e, suderinta su Prancūzijos politikos balansu. Ši krizė yra labai didelė ir labai svarbi. Jau 10 procentų nedarbas pasiekė Prancūzijoje. Ekonomikos augimas nėra toks, kokio reikėtų jau ilgą laiką. Mes matome, kaip sakė kolegos iš Vokietijos valstybės įsiskolinimas yra tiesiog nebetoleruotinas. Mes e, žinome, kad reikia stengtis atkurti e, konkurencingumą. Ir dabar galvojame eiti, ieškoti trejopų sprendimų. Pirmiausia, e, būtų mūsų ekonomikos konkurencingumo atkūrimas. Mūsų tikslas yra labai aiškus E, biudžetas e, turi sumažėti iki 3 procentų, lyginant su 2010 metais, atkurti e, struktūrinius fondus tokius, kokie jie buvo 2007 metais. Per šešis mėnesius mes pateikėme šešis projektus mūsų nacionaliniai asamblėjai ir stengiamės išlaikyti tą tikslą atkurti ekonomikos ir finansų balansą, išlaikant socialinį teisingumą. Tai yra E, mūsų siekiamo valstybės teisingumo, teisingos valstybės principas. Kitas svarbus e, mūsų ekonomikos strategijos elementas yra Europos darb, masto darbas. Su Vokietijos kolegomis, su kolega Šobleriu labai daug e, dirbame. Ir čia mes išskiriame keturis prioritetus. Pirmiausia, turime e, išspręsti sudėtingiausius aplinkybės esančių valstybių problemas. E, praeitą savaitę buvo pasirašytas sutarimas su Graikija, jis buvo pasidarytas sudėtingai, bet jis labai ryštingas ir tai yra tarsi persilaužimo taškas ir Graikijai, ir pačiai eurozonai kadangi tai leis atkurti pasitikėjimo ekonomikos augimu e, sąlygas. Ir tai padės ir kitų valstybių nacionalinės problemas spręsti. Ir Kitas prioritetas yra bankų sąjunga. Mes nuolat kalbame apie e, tai, kad krizės šaknis glūdi finansų sistemoje. Mes kalbame apie valstybės biudžeto ir bankininkystės krizę. Dabar rengiame teisės, naujus teisės aktus, kurie iki 2012 metų pabaigos turėtų būti sutvarkyti. Galiausiai mes suprantame, kad reikia kalbėti apie Europos ekonomikos augimo ir stabilumo pakto sutvarkymą. E, Paskutinis mūsų strategijos e, elementas yra konkurencingumas. E, premjeras ministras ir valstybės prezidentas nesikeniai paskelbė konkurencingumo paktą. Jame yra vardintos priemonės, kuriomis turėtų būti atkuriamas e, atkuriama valstybių ekonominė padėtis, kad jos, atsižau, bendrovė ekonominė padėtis, kad jos galėtų investuoti Ir apie tai mes e, dabar kaip tik deramės e, tarp politikų, stengdamės reformuoti mūsų rinką. Dėl istorinių priežasčių mes e, norime, kad Prancūzija turėtų atgauti labai svarbę ir aukštą vietą konkurencingumo lentelėje. Dab, nuolat kalbame apie eurozoną ir Europos įtraukimą į visus Prancūzijos, Europos masto įtraukimą į Europos pla, ir Prancūzijos planus. Mes suprantame, kad eurozona yra labai geras projektas, bet ne visi tikslai yra pasiekti. Trūko stabilizacijos ir asimetrinių šokų e, adaptavimo mechanizmo. Dabar iškylantys sunkumai, kuriuos bandome pamatuoti kiekvieną savaitę, įgauna neregėtą mastą sprendimo būdas pirmiausia yra solidarumas. Man Europos e, krizė yra integracijos krizė. Ir rezultatas yra toks, kad mes nesugebame išbaigti, užbaigti eurozonos kūrimo, trūksta solidarumo. Aš pateikčiau keletą pasiūlymų, kurių, kurių pagrindų mes dirbsime ateityje. Pirmiausia, mes siūlome, kad ES būtų sukurta gera biudžetinė tvarka. E, turėtų būti sukurta gera kontraciklinė sistema, leisinti e, užtikrinti socialinę apsaugą, e, konkurencingumą, e, deramą užimtumo lygį. Kitas dalykas e, - skolos emisija eurozonoje. E, trečias dalykas - reikia, ir aš kartoju Europos parlamentui, kad demokratinis legitimumas ir demokratinė kontrolė sprendimų priimamų eurozonoje sustiprėtų, nes dabar egzistuojantis modelis nepasiteisina. Mes turime diskutuoti nacionaliniuose parlamentuose ir Europos parlamente. Mes jau keletą dienų e, su jumis apie tai kalbame. E, jūsų komitetas, visas parlamentas esate išrinkti e, žmonių, todėl jūs turite dalyvauti bendrame sprendimų prieimime ir eurozonos klausimais E, jūs turite bendradarbiauti su eurozonos e, vykdomąją valdžią, tai yra ministrais, kurie leistų e, įgyvendinti sprendimus, kuriuos priima piliečių išrinkti politikai. Eurozonoje mes turime užtikrinti gerą funkcionavimą, ne tiek pakankamai didelę griežtą drausmę, kiek efektyvumą. Volfgangas sakė, kad e, reikėtų kalbėti apie sutarčių peržiūrimą. Aš pats tam neprieštarauju, bet reikėtų galvoti apie laiko terminus. Pirmiausia, reikia spręsti skubiausius klausimus ir paskui pamažu perėti prie ilgalaikės perspektyvos klausimų. Turime pasitikėti savo piliečiais. Be bejonės e, mes e, dar tik tarsi pradedame ieškoti uh, E, tinkamiausių sprendimų. E, gruodžio mėnesį susirinkęs vadovų susitikimas parengs kitų sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad 2014 metais mes jau galėsime aiškiau apibriežti politinius e, projektus ir prieš rinkimus jūs galėsite pateikti konkretesnius veiksmus savo rinkėjams. Būtent tokiu keliu eis Prancūzija, siekdama solidarios integracijos kurią gina valstybės prezidentas François Olandas ir jo vyriausybė. We'll Ačiū iš karto perėsime prie klausimų. Pirmas klausimas EPP vardu Pablo. Gracias, presidenta. Mi pregunta es para el ministro Šapliu. Ačiū pirmininkė. E, klausimas mano Šapliu. Esu ispanas Ir mm, palei sieną tarp Ispanijos ir Prancūzijos yra daug įmonių, kurios nesugeba gauti e, kreditų geromis sąlygomis, kurios nesugeba gauti finansavimo. Mm, Ispanijoje tuo tarpu Prancūzijoje sąlygos yra labai palankios, taigi aš manau, kad tai yra rimtas e, rinkos iškraipimas. Ir labai svarbu būtų kalbėti apie bankinę sąjungą. Ką Jūs galvojate? rytoj pirmininkaujantis Kipras gaus tą mandatą. Praeitą savaitę parlamentas labai aiškiai pasakė savo poziciją, pavyzdžiui, ponios Taisin pranešime. Kokie elementai jūsų manimų būtų pagrindiniai susitarime, kurį turėtų pasiekti Kipras? Wolfgang. Dank. Dėkoju. Manau, kad kalbant apie bankų priežiūrą, reiktų atsižvelgti į du klausimus. Tik aš nežinau, ar mes rytoj gausime įgaliojimus ekofinė spręsti tuos klausimus, aš bent jau to tikiuosi, tai visų pirma valdysenos e, klausimai. Manau, kad kalbant eko, ekonominę valdyseną yra labai svarbus e, abu aspektai, kuriuos aš paminėjau. Kalbant apie ECB nepriklausomumą mes turime aiškiai atskirti finansų politiką nuo bankų priežiūros. Tai turėtų būti aiškiai atskirta. Taip pat turėtume e, turėti tokias taisyklės, tokias nuostatas, kad ir ne eurozonos valstybėms narėms būtų, įdo, būtų įmanoma e, dalyvauti toje bankų priežiūroje ir dalyvauti tokiomis pačiomis sąlygomis. Tik negaliu šiandien e, pasakyti, kad rytoj mes tikrai primsime tuo, tokius nutarimus, kad mums pavyks susitarti. Man susidaro įspūdis, kad e, kalbant apie lūkesčius siejamus su bankų priežiūra, e, ir su lūkeš, lūkesčiais, kuriuos turi įmonės, tai galbūt tie lūkesčiai yra pernelik dideli manau, kad reiktų prisiminti Birželio 29 dienos e, valstybių ir vyriausybių vadovų tarybos sprendimą ir manau, čia yra labai svarbu, kad bankų priežiūra dirbtų taip, kad būtų atskirtas e, valstybių, būtų atskirta valstybių e, finansavimo rizika nuo kitų e, sąlygų, kalbant apie Europos stabilumo mechanizmą. Ir jeigu valstybė narė e, pateikia prašymą dėl bankų rekapitalizacijos, ta programa turėtų būti suderinta su kitomis programomis, ji neturėtų išstumti kitų programų. O jeigu bus tarsi išstumtos tos kitos programos, kiti projektai, tai tuomet labai greitai bus išnaudotas ESM ir per tiesioginį, per tiesioginį uh, E, rekapitalizavimą bankų. Mes jau dabar turime 80 milijardų eurų įmokėtų e, lėšų į ESM, o pasiremiant 2008 metų bankų krizės patirtimi, Pavyzdžiui, Vokietijoje mes turėjome panašią sumą e, skirti bankams e, tos krizės metu, tai mes matome, kad šitas bankų rekapitalizavimas yra tarsi tokia ugnesenė. Taip jinai įsivaizduojama, bet aš abejoju, ar jinai taip gali veikti. Yeah, Pablo, Brevemente, tenemos... Pablo, dar kažką tai norėtų pasakyti? Labai trumpai, e, nes turim dar vieną minutę kai bus susitarta ir aš labai tikiuosi, kad pirmininkaujantį valstybę tikrai gaus uh, tą mandatą kitai savaitė ir bus bankinė uh, sąjunga, abu, e, bus galima rekapitalizuoti bankus tiesiogiai. Kaip jau minėjau, ne, netiesiogiai. Bent jau uh, kol negavome to įgaliojimo, o jeigu bus gautas tas įgaliojimas, tai tuomet reiks baigti teisėkuros procesą, tai šiek tiek užtruks, o paskui reikės e, kurti tą bankų priežiūros mechanizmą. Kol tas mechanizmas pradės veikti, mums tikrai reikės dar šiek tiek laiko. Tik tai tada galbūt bus sąlygos sudarytos tiesioginiam bankų rekapitalizavimui, e, bet tuomet turės galioti tos pačios sąlygos, kurios ir dabar galioja, kalbant apie išmokas iš ESM. Nereikia to pamiršti, nes kai tai pamirštama, iš karto e, susidurėma su tokiais nepagristais lūkesčiais. Kalbant apie Ispaniją, e, manau, kad Eurogrupė galės pabaigti atlikti savo darbą susijusiu su Ispanija ir tada bus įmanoma rekapitalizuoti bankus e, iš ESM ir Ispanijos valstybės lėšų. E, ir dar kartą noriu mm, kart, pakartoti, kad suteikus tokius įgaliojimus, bankai gautų tiesiog neprieigą prie ESM, bet kol kas tai yra e, dar nepagristas lūkestis. Time, so time... Kitas sėki paliksime laikmatį veikiantį, matysime tada aiškiai, kiek kam laiko. Dabar Elisa. Ačiū, mano klausimas irgi, ponai Šoibliu. Labai ačiū, kad atėjote šiandien į mūsų posėdį. Turiu du labai trumpus klausimus, visiškai trumpus klausimus. Visų pirma, Vokietija e, labai griežtai laikosi viso teisinio pagrindo. Ar noriu paklausti, ar jūs turite kokių problemų trojkoje dėl teisinio pagrindo? Dabar dirbant kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, Ir antra, turime gan netikėtą rezultatą. Panašu, kad tos sumos ar rodikliai kai kuriais atvejais yra neteisingi, kai kurie tyrimai netgi rodo, kad teisnis pagrindas, kuris buvo uh, parinktas, jeigu būtų panaudota visa judėjimo laisvė ir e, šešių dokumentų paketų ir dviejų dokumentų paketų, kas yra numatyta, tai mes būtumėm galėję gauti daug geresnį rezultatą. Ir būtų buvę daugiau laiko biudžeto drausmiai. Ar jūs sutiktumėt su tuo? Wolfgang, Wolfgang vėl jums žodis. Glaube, die... Manau, kad trojka savo darbe labai tiksliai laikosi savo įgaliojimų. Kol kas bent jau tikrai nieko nemačiau, kas priverstų tuo abejoti. Mes prašėme trojkos e, remtis EFSF, ar, o paskui ESM priemonėmis, kad trys nepriklausomos institucijos teiktų savo ataskaitas ir tada vyktų atitinkamos dėrybos su atitinkama valstybė e, nare. Ir manau, kad iki, bent jau iki šiol Trojka tikrai puikiai įgyvendina savo užduotis. E, taip pat manau, kad ta politika yra sėkminga. Mums pavyko pasiekti e, didelio, didelės pažangos Airijoje ir Portugalijoje. Airija e, vėl e, užsitikrina prieigą prie, rinkos, prie rinkų. Portugalija taip pat eina šiuo keliu. Graikija, e, su jie šiuo metu labai intensyviai dirbama, bet kaip jau minėjau, praėjusį penktadienį e, Bundestagė, kalbėdamas Bundestagė, aš jau kalbėjau apie tą pažangą, kurios buvo pasiekta taip pat ir Graikijoje. Ir mes e, galbūt prieš tris metus nesuvokėme, kokios gilios e, yra, buvo Graikijos problemos ir jos buvo e, nepakankamai įvertintos, jos buvo nepakankamai įvertintos ne tik Graikijoje, bet, bet gal ir labiau kitose ES valstybėse narėse. Ir kalbant apie e, sąlygas dalyvavimo e, pinigų sąjungoje e, reikia, reikia to nepamiršti, sprendžiant e, Graikijos problemas ir būtent apie tai mes intensyviai diskutuojame su Trojka. E, bet dar kartą noriu pakal, pakartoti, aš manau, kad Graikija dabar eina teisingų kelių ir jeigu Graikijai užteks jėgų tęsti tą kelią, e, E, tą patį beje galima pasakyti ir apie kitas valstybės narės, apie, ypač apie Ispaniją. Manau, kad Ispanija, nepaisant specifinių problemų bankų sektoriuje, e, turėtų e, Reiktų pasakyti, kad Ispanija iš tiesų mažiau susiduria su realios ekonomikos problemomis. Ministrė. It's going to be in Portuguese. <laughs> Thank you. Bus labai svarbu, tai prašau uždėtos, nes suprantu, ką jūs sakote. Vis tik tai nedarbo lygis kai kuriuose valstybėse narėse pasiekė 50 procentų jaunimo tarpe. Tai sukūrė spiralę nešančią žemyn ir padariniai baisus daugelis ekonomikų auks gal tik tai vienu procentu, tokia ateitis neįmanoma, reikia kažką pakeisti. Jūs teisi, tačiau klausimas yra, kas yra priežastis, o kas yra pasiekmė. Galbūt mūsų nuomonės išsiskiria dėl to, kas yra e, priežastis ir kas yra pasiekmė. Mes manome, kad e, mes turėtume skatinti tvarų augimą ir būtent tokiu būdu, kuriu, kurį aš pristačiau savo įžanginėje kalboje ir manau, kad jeigu mums pavyks eiti tokiu keliu Ispanijoje ir kito, kitose valstybėse narėse, tai mums pavyks išspręsti problemas. Aš žinau, kad didžiulis jaunimo nedarbas yra didžiulė problema e, daugelį valstybių narių ir tą galima pasakyti apie Ispaniją, bet galbūt galima dvišalių pagrindų per dvišalių sustarimus bandyti spręsti šią problemą. Thank you. And uh, now for LD. Uh... Ačiū dabar Wolf Klins Aldė vardu. Uh, Dėkoju. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą Jums, ponė ministrė Šoiblė. E, Europa yra vertybių sąjunga ir vertybė viena iš tų vertybių yra, kad valstybės e, gerbtų viena kitą. Ir man atrodo, kad būtent praeitie mes pažeidėme šį prin principą. Ir E, man yra baisu klausyti, kad Vokietija ir jos žiniasklaida kalba tik apie Graikijos bankrotą. Kita vertus, baisu matyti, kaip Graikijos demonstrantai e, Vokietijos kanclerę vaizduoja visuomet su esesininko uniforma. Kita vertus, matyti, per mažai politikai bendrauja su politikais. Todėl norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, kaip būtų galima pakeisti šią situaciją? O dabar jums klausimas, ponė ministrė. Valstybių skolos išpirkimo e, programa, kurią e, Eurozonos valstybės rekomenduoja Graikijai. Kai tik tai buvo paskelbta, ta programa vėl spekulacija prasidėjo. Ar jūs galvojate, kad ši programa gali būti sėkminga? Ir antras klausimas susijęs su politinė sąjunga. Aišku, buvo nuo pat pradžių, kad euras. Uh, nebus sėkmingas, jeigu eurozona nebus transformuota į tikrą politinę sąjungą. Jūs apie tai kalbėjote, bet man atrodo, kad yra tokių, kurie reikalauja visų pirma solidarumo ir tik paskui nori eurozoną transformuoti į politinę sąjungą. Kiti sako, kad reikia daryti atvirkščiai. Pirma reikia politinės sąjungos, o paskui solidarumo. Tai ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū. Okay, I have to split the time here now, so uh, if I come to... Žiūriu į laiką, tai gal visų pirma jūsų, Fofkal, o paskui pusantros minutės, kad paskui dar užtektų laiko antrą klausimą. Uh, aš paliksiu Pierui didžiąją dalį savo laiko. Pone Klincai, aš visuomet, net prieš du su pusę metų, kalbėdamas Vokietijos bundestagė, sakiau, kad mes turime gerbti e, Graikijos tautą ir jos reikalavimus graikus. Mes žinome, kad e, tokiu jaudinančiu laikotarpiu, kuomet vyksta demonstracijos, iš tiesų daugelis žiniasklaidos priemonių perdeda tą situaciją. Iš tiesų, aš. E, e taip pat e, kenčiu dėl to, kad mūsų kanclerė vaizduojama su esesininko uniforma, tačiau kita vertus aš sutikau daugybę e, graikų, kurie mums dėkoja, vokietiai dėkoja už jos pastangas. Manau, kad yra svarbiausia paaiškinti, kas yra įmanoma ir kodėl ir atkreipti dėmesį į tai, kad e, tai, ką dabar daro Graikija, yra didžiulė našta jos žmonėms ir e, mes kol kas tos stacijos negalime pakeisti. Oui, sur, euh, sur l'opération de rachat de dette, de, de dette buyback. Dėl skolų išpirkimo programos, kas jau prasidėjo, čia man nėra kokių tai labai neraminančių dalykų, viskas priklausys nuo viena vertus graikų valdžios norų, kitas dalykas nuo visų operacijų kokybės. Aišku, eina kalba apie mm, tai, kad yra daugmaž virtualita kaina, apie 30 procentų pirminės vertės, operacija

panašu nėra labai sudėtinga, čia viskas kaip ir aišku, ponė Legart, e, TVF vadovė buvo mm, Paryžiuje ir pakankamai optimistiškai buvo kalbama apie visą tą mechanizmą. Svarbiausia, kad viskas vyktų greitai, nes jau gruodžio 13 dieną turi būti priimtas sprendimas dėl um, išmokėjimo nedelsiant. Tai um, man atrodo, kad reikėtų, aišku, būti realistams, bet man atrodo, kad viskas veiks gerai. Dėl politinės sąjungos. Uh, Pavyzdžiui, ką Prancūzijos e, pran, e, prezidentas sako, tai būtų biudžet biudžeto, socialinio finansų, kitų o, sričių solidarumas su sąlyga, kad kiekvieną kartą būtų solidarumas. Tikras ir aš čia kaip Europos konvento danys buvau čia ir tuomet pasisakiau, kad 2005 metais būtų pagalba referendumas, prancūzijos referendumas ir mm, dėl politikos ir solidarumo, aš manau, kad nepajudėta į priekį, bet aš štai su Volkum kalbėjau, kad mm, kas kalba apie solidarumą ir tvirtumą, Aš manau, kad turime dirbti iš vien ant abiejų tų kojų stovėdami, todėl nacionaliniai darbotvarkiai, kurios aš neskiriu nuo europinės darbotvarkės, man atrodo, tai viskas kartu, e, kalba būtent apie įsiskolimą visų pirma. Prancūzija tikrai nenori tokios e, nevaržomos politikos, kur, nėra, kur viskas gali daryti viską, ką nori. E, aišku, kad turi būti tvirtumas ir turi būti solidarumas. Thank you very much. That was only your 30. Ačiū. Tik 30 sekundžių kalbėjote, taigi labai puikiai tilpote toliau ECR Keisvimban nariai. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau skirti savo pastabas Prancūzijos ministrui, jeigu galima šyrit. Kristijanas Noiris Tokijuje davė kalbą, Prancūzijos banko prezidentas jis yra, prezidentė yra. Uh, E, buvo pasakyta, kad be kita ko eurozonos vyriausybės turėtų pagerinti viešosius finansus ir pasinaudoti struktūrinėmis reformomis, kad regiono ekonomika taptų konkurencingesnė. Buvo sakoma, kad įmanoma daugiau padaryti. Jūs savo žanginėje kalboje sakėte, kad siekite sumažinti struktūrinį de deficitą. Bet žinome, kaip skiriasi investuotojų nuomonės dabar tarp stambiausios ekonominėse valstybėse, įskaitant ir jūsų šalį. Uh, E, ar jūs galėtumėte detaliau pasakyti, kokiu tolesnių reformų reikia konkurencingumui padidinti ir galaikiams investicijoms pritraukti? Jūsų klausimas, e, man atrodo, yra, turėtų būti labiau, sutelk, e, labiau orientuotas į Prancūzijos padėtį. Mes siekime, kad mūsų ekonomika išliktų labai tvirta ir solidi ir e, plačiai yra kalbama apie didelę ekonominę valstybę su gera infrastruktūra e, ir moksliniais tyrimais, kurie yra visur pripažįstami. Taip pat, tačiau pastaraisiais metais e, ši valstybė ekonominių požiūrių dėl konkurencingumo šiek tiek atsiliko. 10 procentų siekia nedarbo lygis, valstybės biudžetas siekia 10 milijardų eurų Vokietijos e, kolegos turi dar daugiau ir mes e, turime kalbėti apie BVP gaunamą iš pramonės ir jo gerinimą. Mes kartu turime aptarti visus tuos sunkumus, kad mūsų valstybė atkurtų valstybės finansus, kad sutvarkytų įsiskolinimo tvarkymo strategiją, valstybės biudžeto e, pradėtų mažinti. Uh, E, ekonomikos politika turi būti neatskirta ir nuo socialinio plano. Aš jums jau pradžioje kalbėjau apie tą triptiką. Sakėme, kad reikia pirmiausia pasitikėjimo, kurio mes siekiame e, eurozonoje ir bendrai Europoje, e, konkurencingumo ir kitų elementų. Pirmiausia, mes Prancūzijoje nusprendėme uh, sukurti 35 priemonių uh, E, programą, kuri leistų pagerinti konkurencingumą, padidintų fiskalinį stabilumą, e, modernizuotų administraciją, supaprastintų santykius su įmonėmis, skatintų mokslinius tyrimus, e, gerintų švietimo sistemą. Mūsų vyriausybė visus tuos sunkumus bando įveikti. Reikia pridurti dar vieną elementą, kaip tik dabar vyksta dėrybos dėl darbo rinkos su socialiniais partneriais E, nes e, pas mus yra labai tvirta darbo santykių sistema, kuri leidžia užtikrinti daugiau sungumo darbuotojams. E, viskas turi vykti per darbo sutarties įvertinimą, bet lygiai taip pat mes stengiamės padaryti kuo lankstesnė ateities įmonių valdymo sistema. E, egzistuoja tam tikri stereotipai, tačiau jau dabar Prancūzija yra labai patraukli e, investuotojams. Mes esame antroje vietoje Europoje, taigi negalime skūstis. Kitas dalykas, šiandien pažvelgus į mūsų e, skolos finansavimą, pamatytumėm, kad palūkanų norma yra labai maža. Tai rodo, kad ta skola yra aukštos kokybės. Mes viską būtent tokiu būdu ir valdome. Tačiau mūsų tikslas yra būti aktyvesniems, proaktyvesniems. Mes turime daugiau nuveikti per penkerius metus, kad sumažėtų e, nedarbo lygis, kad pagerėtų valstybės finansai, e, kad e, iš esmės būtų pakeista Prancūzijos ekonomika ir stengiame sukurti tokią ekonomikos politiką, kuri būtų ambicinga. Suprantame, kad 2013 metai nebus lengvi, suprantame, kad reikia labai smarkiai sumažinti e, biudžeto deficitą. 30 milijardų eurų siekia dabar, su, e, ekonomikos augimas labai silpnas, todėl mes e, susikūrėme strategiją, kurią stengsime įgyvendinti iki kadencijos pabaigos. Very quickly, Kay. The very quick follow-up. Labai trumpas papildomas klausimas, turbūt atsakymas jau galima nuspėti. Taigi jūs manote, kad e, kredito reitingavimo agentūros suklydo? Bah, il y en a une qui a confirmé notre, notre... Jūs žinote, kad yra viena agentūra, e, kuri e, palankiau mūsų vertino, kita sumažino vertinimą, bet yra tokių, kurios išlaiko tokį vertinimą, koks buvo. Taigi reikia vertinti bendrą padėtį. Greens, a... Ačiū. Jean-Paul Gozesti, Žaliųjų. Euh, Norėčiau pasiteirauti ekonomikos finansų e, ministrų iš Prancūzijos, pane Moskavičia, ar jūs galėtumėt e, papasakoti mums plačiau apie bankų reformą, kurią Prancūzija ketina įgyventi pakankamai greitai, aš taip suprantu, nes projektas yra pateiktas ministrų tarybai, e, turi būti iki metų pabaigos. Bankinė reforma paremta tais pamastymais dėl a, a, bankinės sąjungos Europos sąjungo ir to, ką jūs čia mums pasakote, taigi paskelta didžiulė reforma, kuri turėtų pagerinti bankinio sektoriaus situaciją. Ar iš tikrųjų taip ir bus pagal naują tvarką, kuo, kai bus sprendžiama um, sudėtingų situacijų atsidūrusių bankų situacija, uh, dėl, kas bus dėl kontrolės, dėl um, makro rizikos ribojimo. Uh, Ir ministrė, čia reformos kokie pagrindiniai elementai, ypač kalbant apie mm, indėlių ir kredit bankrutavimo veiklos atskirimą bankuose ir, ir nuo rinkos, povi, rinkos veiklos. Ir atsižvelgiant į lykanėm pranešimą, kur buvo kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į rinkos veikimą atskiruose, pavyzdžiui, padaliniuose, kas vyksta, ar jūsų manimų bus įmanoma kažkaip tai išsaugoti tas operacijas, išlaikyti jas um, pagrindinėje įmonėje, kaip bus su statutu, ar bus galima išvengti to, kad rizika taptų nuolatinė įsitvirtintų visiems laikams. Gerai pradėtas klausimas, mm, pabaigau netokia pozityvi, gerbiamas mm, parlamentarė, bet aš galiu jums pasakyti, kad mes tikrai stengiamės padaryti tai, ką Prancūzijos prezidentas įpareigojo padaryti rinkiminės kampanijos metu, tai yra būtent užtikrinti, kad geresnė būtų situacija, kas yra susijęs su indėliais ir kad būtų mažesnė spekulacijos rizika. Būtent reguliavimas yra, turi būti visiškai proporcingas rinkos finansavimo poreikiams. Ir būtent mes vadovavomės Likanen pranešimu, su ponu Likanen kalbėjausi prieš kelias savaitės, beje ne kartą. Ir tikslas yra būtent galvoti apie e, atskirimą rinkos veiklos, kad nebūtų jokio ryšio su klientais. E, Lykanen pranešimas, mes galvojame, kai eina kalba apie trading veiklą, galbūt pernelik plačiai užsimota kai kuriais atvejais. Taigi mes galvojame, Mm, kažko, kas būtų pragmatiška, kas atskirtų spekulacinę veiklą nuo to, kas yra iš tikrųjų um, ekonomikai naudinga bankinė veikla. Taigi būtent mes galvojame apie griežtą priežiūrą, reguliavimą, uh, kai kurios veiklos draudimą, būtent galvoja apie trading out. Uh, kad nebūtų e, spekulacijos žaliavinių e, prekių rinkoje, būtent atsižvelgiant į specifinę bankų situaciją, galvojant, kad mūsų pramonė yra labai tvirta, kur yra tikrai didelis skaičius darbo vietų. Ir iš tikrųjų mes nenorime greuti mūsų modelio, kad nepakenktumėm e, mūsų konkurencingumui Europoje ir pasaulyje, nes matome, kad tikrai sugebėjome atsispirti kriziai pakankamai gerai gerai kaip ir kitos valstybės, kai kuris atvejs netgi gal geriau. Ir mes tikrai um, Prancūzijos prezidento įsipareigojimus tengiamės įgyvendinti dabar. Kai, ir galvojant apie rinkos situaciją, na, Nebuvo, aišku, plojimo atsistojus, ne visi labai džiaugiasi paskelbtąją reformą, vis tik tai aš suprantu ir žinau, kad um, daug kas galbūt mato, kai kas galbūt galvo, kad ne pernik toli netgi nuėjome, kad galėjome daugiau kažką padaryti. Taigi labai svarbu surasti tinkamą tą gravitacijos centrą reformos, reikia sutelkti bendrą konsensusą ir, ir turėti tokią struktūrą, kuri būtų efektyvi ir būtent to aš ir siekiau toliau rengdamas tą reformą. Very... Labai puikiai telpate į tas numatomas keturias su pusė minutės. Dabar perinu prie guoja Jorgen Kliutė. Ja, Dėkoju. Norėčiau užduoti klausimą ponui Šoiblė. Jūs kalbėjote apie tai, kad trojkos politika yra sėkminga. Kaip jūs paaiškinsite tada, kad ES valstybių visuomenėse vis didėja praraja tarp turtingų ir e, skurdžiai gyvenančių gyventojų? Aš netgi girdėjau, kad uh, E, bankai susiduria su problemomis dėl to, kad ES e piliečiai dėl e, taupimo politikos nebegali sugražinti, sugražinti bankams pasimtų paskolų. Taip pat kalbant apie Vokietijos situaciją, yra skaičių, kad, per, kad pastaruoju metu Vokietijos eksporto situacija pablogėjo. Kaip Jūs manote, ES valstybės narės galėtų geriau mažinti e, savo skolas ir kokie manote konkretus instrumentai, kokios konkretos priemonės galėtų padėti tą padaryti, padėtų gerinti gerovę, ypač atsižvelgiant į tai, kad dauguma valstybių narių e, bando taupyti savo biudžete. Ir trečias klausimas, e, ką, jūs galite, ką jūs galite padaryti, kad e, grįžtų piliečių pasitikėjimas ES, ypač atsižvelgiant į tai, kad dauguma ES piliečių tampa tarsi atriboti ekonominė ir socialinė prasme marginalizuoti. Taip. Atsakymas į paskutinį klausimą būtų toks. Mes bandome tą kontekstą, kaip mes jį suprantame, čia vėlgi yra skirtingos nuomonės, taigi tą kontekstą kiek įmanoma aiškiau e, išsiaiškinti, kad e, ne visuomet visos problemos būtų e, verčiamos ant ES ar ant vyriausybių pečių. E, mes matome, kad, daug, kad kai kurios politinės jėgos e, Vokietijoje kalba apie tai, kad e, Nebūtinai galima pasiekti tikslų mažinant valstybės įsiskolinimą ir kalbama apie e, augimą, kuris nėra būtinai tvarus. Noriu pakalbėti apie politinį susitarimą Eurogrupėje. Apie tai kalbėjau ir praėjusi penktadienį Bundestagė. Ir noriu pasakyti, kad Graikijos visuomenė turėtų išgyventi tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. E, prisiminkime netolimą praeitį, tai kas pagal Varšuvos paktą buvo e, tinkamos ekonominės priemonės, jos nebūtinai tinka dabar. Ir tas tie augantis skirtumai mūsų visuomenė, visuomenėse pagal e, Vokietijos vyriausybės įsitikinimą yra susiję su tuo, kad e, pagreitėjo tam tikri procesai ir pokyčiai globalizacijos procese ir, ir būtent tie pokyčiai yra susiję su moderniomis komunikacijos priemonėmis. Jeigu pasižiūrėtumėte, kaip tai įtakoja darbo rinkų pasikeitimą e, e, dėl to, kad mes dabar esame konkurencinėje kovoje darbo rinkoje su visu e, pasauliu. E, tai tuomet, ponia kolegė, galėt, kolega, galėtumėte uh, prisiminti Vokietijos tekstilės pramonės griūti prieš, prieš kelis metus. Mes tokius iššūkius, tokias problemas galime spręsti tik tai tuomet, jeigu vyks, vykdysime tokią pro, pro politiką, kuri skatins investicijas, e, ypač tokiame e, globalizuotame pasaulyje, nes kitaip mes turėtume grįžti prie to kelio, kuris 90-aisiais metais buvo baigtas e, rytinėje ES dalyje. Jürgen, ne? Ar dar norėt, Jurginai, kažką pasakyti? konkrečių veiksmų neišgirdau, kuriuos jūs būtumėte pasiūlęs, ponė Šoible. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, galbūt jūs ir teisus, tačiau kokie konkretūs veiksmai dabar mums galėtų padėti, ypač kalbant apie mokesčių didinimą. Koleg, gerbiamas kolega, atsakymas būtų toks. E, Vokietijoje vyksta jau pastarosius trejus metus tos intensyvios diskusijos. Aš pradėdam, pradėjęs dirbti e, finansų ministru, nuolat apie tai kalbėdamas, e, kalbėjau ir, apie, ir buvo kalbama, kad mes per greitai mažiname Vokietijos deficitą ir tokiu būdu apsunkiname ūkio auginimą. Dabar mes visose ataskaitose, taip pat ir Europos komisijos ataskaitose esame minimi e, ir būtent minimi taip, kad mes puikiai vykdome visus įsipareigojimus. Ne visos valstybės narės taip yra minimos ataskaitose. E, mes vykdome įsiparei, visus įmanom, įmanomus įsipareigojimus ir tokiu būdu padidiname paklausą Vokietijos viduje, reiškia, sugražiname piliečių pasitikėjimą ir pagrindinė priežastis dėl to, kad e, mažėja ūkio auginimo, augimas nebūtinai yra sumažėjęs pasitikėjimas. Bent jau Vokietijoje yra pastebimas pasitikėjimo sugrįžimas dėl to, kad yra didesnė paklausa. Ir netgi Amerikos kai kurie politikai sako, kad jie savo politiką nori prilyginti Vokietijos finansų politikai. Werner Langen. Pena. Grįžtam prie PP Veneris Langenas. E, Dėkoju. Norėčiau padėkoti abiems ministrams už tai, kad e, jie labai aiškiai vertino situaciją, labai aiškiai pasisakė apie vykdomas ir būsimas reformas. Ponas Barnie sakė, kad antrame laikotarp, antrame etape pasidėjo eurozonos kova kova eurozonoje. Dabar matome, kad e, atsakomybė verčiama ant ECB. Pona Šoiblė apie tai taip pat kalbėjo. Prancūzų ministras ban, eina dar toliau, jisai tarsi bando keisti žaidimo aikštelę. Taigi aš norėčiau užduoti du klausimus, kuriuos adresuoju abiems ministrams. Visų pirma, kreipiuosi į Prancūzijos ministrą. Jūs sakėte, kad norite demokratinės kontrolės eurozonoje, e, kalbant apie skolų stabdymą, e, kada, man, kada manote realiai tai gali būti įgyvendinta. O Vokietijos ministrui norėčiau pasakyti, paklausti, jūs sakėte, kad yra tam tikrų teisinių neiškumų kalbant apie bankų sąjungą, ypač apie e, ne eurozonos valstybių narių ir ECB dalyvavimą bankų priežiūroje, e, taip pat netgi kalbant apie E, sutarčių tekstą, nes pagal e, e, Europos, Europinės sutartis tarsi yra tam tikri apibo, apribojimai. Taigi, kaip Jūs manote, galima būtų išspręsti tas problemas neiškumo? Aš tikiu demokratinės kontrolės sustiprinimu eurozonoje. Aš kažkurį kadaise buvau e, Europos reikalų ministras e, Prancūzijoje, dar buvau jaunas ir dalyvaudavau daugelį užsienio reikalų ir Europos reikalų ministro susitikime, buvau ir čia daug kartų. 15 metų praleidau ES įvairiausiose institucijose ir e, kas kart Europos taryboje, ECOFIN, aš e, būdamas negalvoju, kad ten gerėja sistema, mechanizmai nelengvėja, mechanizmai tampas vis labiau sudėtingi, darbo metodika, technika darosi labai sudėtinga ir tai nepasiteisina, nefunkcionuoja. Eurogrupė, pavyzdžiui, yra ta instancija, e, kuri e, galėtų būti labiau veiksminga ir Mario Draghi dėka tai vyksta, bet manome, kad e, dabar esantis mechanizmai turėtų būti pagerinti, kad atitiktų mūsų galę. E, Graikijai mes turime greičiau padėti. Dėl tos priežasties aš ir manau, kad Europos parlamentas visas turėtų ieškoti e, tam tikrą administracinį, organizacinį būdą uh, E, reglamentuoti, spręsti tuos klausimus. Europos parlamentai ir nacionaliniai parlamentai turėtų būti traukti į tą darbą. Kitas dalykas, be abejo, nes reikės pakeisti sutartis. Ir aš asmeniškai taip manau, ir kaip europietis taip manau, ir kaip finansų ministras taip manau. Aš nesu prieš sutarčių pakeitimą. Aš jokių būdų nemanau, kad e, tai e, būtų pats didžiausias iššūkis, aš manau, kad yra ir kitų dalykų. 2014 metų e, rinkimai yra kitas svarbus terminas. Ir integracijos, solidarumo, solidarios integracijos klausimai, eurozonos gilinimo ir demokratinė kontrolės klausimai turi būti keliami diskusijose, kurios vyks su piliečiais prieš rinkimus. Po to, aš manau, mes galėsim kalbėti apie sutarčių pakeitimą ir aš esu atviras tom, e, tokiam procesui. Yeah. Gerbiamas kolega Langen, praėjusiame ekofino posėdėje e, mes kom, Europos komisijos ir teisės tarnybos paprašėme e, parengti tokį planą, kaip būtų galima išspręsti tą problem, problemą pagal 27 remiantis 20, 27 sutarties straipsnių, nes pagal jį sunkiai galima išspręsti bankų priežios problemą. E, kolega iš Švedijos, kuris pateikė pasiūlymą, e, siūlė tam tikras tarpinės e, priemonės. E, nežinau, kokie bus diskusijų šią temą rezultatai rytoj, rytojaus posėdė, kol kas negaliu jų įvertinti iš anksto. E, ja, e, Norėčiau dar užduoti vieną klausimą Prancūzijos ministrui dėl bendros įsiskolinimo ribos. Ar e, ji galiotų ir euroobligacijoms? Euh, Taip, iš tikrųjų galvoju, kad prancūzai pasisako už euroobligacijas. Ir e, tą mes e, mintį gynėme per visą kampaniją ir dabar e, tikrai aiškiai yra pasakyta ir Varlonas Šaltištrė yra čia, kad tai yra pagrindinė gyja, pagrindinė linija. Vis tik reikia turėti omenyje, kad proceso pabaigoje jį apvainikuos institucinės visos reformos, integracija, stipresnė ES ir šitą poziciją aš būtent ir ginu, kad yra politinis solidarumas, tas bendrumas ir um, tarpusavio pagalba. SND, I think. Toliau, Peter Simon, man atrodo, socialistų vardu. Ja, dank, Frau Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES taryba, kalbėdama apie bankų priežiūrą, kalba apie bankų rekapitalizaciją ir e, jos siejimą, tiesioginį siejimą su SM. Tai yra viena iš e, sąlygų. E, Todėl e, man šiandieninė pono Šoiblės kalba įgyja tarsi naują prasme, tačiau nepaisant to, reiktų pasakyti, kad parlamentas mano, kad tiesioginė rekapitalizacija per ESM būtų e, teisingas sprendimas. E, tačiau taip pat nereikia pamiršti, kad e, kalbant apie ESM, e mes turime taip pat nepamiršti ir mokestinių lėšų. Vienintelė galimybė įvykdyti savo įsipareigojimus prieš rinkėjus yra nekrauti e, vis didesnę naštą ant mokesčių mokėtojų, bet e, e užkrauti tą naštą labiau bankams. Ir šio parlamento nuomonė sutampa su Europos komisijos nuomonė. Mes manome, kad mokesčių mokėtojai turėtų būti apsaugoti nuo tos naštos, kuri tenka e, dėl bankų krizės jiems. O taryba kol kas. E, nieko neveikia šiuo klausimu, nevykdo savo įsipareigojimų. Toliau kitas fondas, rekapitalizacijos fondas yra aprūpintas e, tokia lėšų suma, e, kurią komisija mano galėtų e, patvirtinti taryba. Tai yra 1,0 procento indėlių, tai yra 77 milijardai eurų. Jeigu mes pažiūrėsime, E, ką, kiek e, kainavo bankams dabartinė krizė, tai pamatysime, kad tai yra dvigubai didesnė suma. Taigi e, fonduose numatytos lėšos yra per mažos. Taigi, kaip mes norime apsaugoti mokesčių mokėtojus nuo tos mokėjimo naštos, jeigu yra tokios sąlygos. Ir ką jūs bandysite padaryti, kalb, kad išvengtumėme tokios situacijos, kad ESM ir mokesčių mokėtojų pinigai yra vienintelė išeitis? Well, Manau, kad Folkong labiausiai buvo skirta, bet greičiausiai abiems. Tada po minutę kiekvienam ministrui. Visų pirma, norėčiau pasakyti kolegui, kolegai Simon, kad kalbant apie visas priemonės, mes turime uh, e, kai, turėti omenyje tai, kad mes ne, nesusilpnintumėme dar labiau to finansinio sektoriaus. Ankstesnis Vokietijos finansų ministras, kuris uh, ėjo ministro pareigas uh, bankų krizės metu, ponas Steinbrükas, tą taip pat e, suprato. Kalbant apie pamokas, kurias mes išmokome, jos atsiskleidžia per Bazel 3 reglamentą. Ir kalbant apie bankų, bankų priežiūrą, mes turime nepamiršti bendros situacijos. Todėl, kalbant apie bankų priežiūrą, pagrindinė sąlyga būtų turėti vieningas nuostatas, visiems galiojančias vienodas taisyklės, o kad tai nėra patvirtinta, dėl to kalta netaryba. Taip pat, aišku, reikia kad bankai taip pat prisijimtų maš, atitinkamą naštą. Vokietijoje mes lygiai grečiai europinėms priemonėms įvedėme dar vokišką restruktūrizacijos fondą. E, tačiau manau, kad būtent e, toks kelias dabartinėje situacijoje būtų teisingas, ypač kalbant apie indėlių e, apsaugojimą. Reikia kalbėti čia apie nacionalinę indėlių apsaugą. O jeigu mes norime tą indėlių sistemą euro, sueuropinti, tai tuomet mm, nereikia kelti klausimo, ar reikia Europos piliečių pritarimo tokiems sprendimams. Iš tiesų, turbūt nereikėtų dabar atsakymo iš pono Moskovičiai, nes visas klausimas naudotas. Ar vis tik dar norit atsakymų, ar, ne, ar neleisti vienam kolegai pateikti klausimą? Kadangi kolegos sutaupė laiko, man tai nar, būčiau dėkingas, jeigu atsakytumėte. Labai trumpai. Paprasčiausiai sakykime, kad iš tiesų esame įsteigę uh, tarsi sąjungą tarp uh, bankų priežiūros ir uh, Europos tarybos įsteigtų darinių. Uh, Europos tarybos paskutinėme susitikime apie tai buvo kalbama. Bet man Europos bankų sąjunga nesusiveda e, tik į bankų priežiūrą. Vėlgi čia reikėtų kalbėti apie keletą elementų. E, taip pat reikia kalbėti apie indėlių apsaugą, garantijas e, ir problemų sprendimus. Aš pasisakau už indėlių garantijas ir tarybos darbas yra uh, E, būtent suteltas dėmesį į bankų priežiūrą, bet manau, kad reikėtų plačiau apimti. Uh, now... Dabar pereiname dan, prie Dantos Hubner iš EPP. <coughs> Thank you, Sharon. Ačiū, Sharon. Norėčiau paklausti ministro Šoiblerio. Klausimas apie tai, kas, e, kaip valstybės nesančios eurozonoje dalyvaus vieningame bankų priežiūros mechanizme. Komisijos pasiūlymas buvo didelė dalimi pakoreguotas ir ne eurozonos valstybės, kurios norėtų prisijungti prie eurozonos ateityje, galėtų gerai jaustis. Tačiau mes Europos parlamente negalėjome išspręsti fiskalinio e, susi, užstrigimo problemos. E, kalbame apie bankų kapitalo atkūrimą, apie tai, kad ta sistema turėtų būti atvira ir valstybėms nedalyvaujančios eurozonoje, prie tos sistemas prisidėtų ir valstybės nesančios eurozonoje, bet tai reikalauja sutarties pakeitimo. Taigi kitas variantas būtų pagalvoti apie tai, e, kas dabar yra keičiama. ESFM mokėjimų balanso priemonė ne eurozonos valstybėms Ten apie bankų rekapitalizaciją nėra kalbama. Manau, kad ji turėtų būti įtraukta ir tai būtų tam tikra valstybės intervencijos forma. Mano klausimas būtų toks. Kaip Jūs vertinate fiscal backstop problemą e, ne eurozonos valstybių? Zunächst einmal, Frau Hübner, will ich noch einmal darauf hinweisen. Visų pirma, ponė Hübner, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, aišku, ne, ne visi mielai tą girdi, bet yra taip, kad bankų priežiūra dar nereiškia, kad automatiškai e, sukurs tokią situaciją, kad kiekvienas bankas automatiškai galės atkurti savo kapitalą per ESM. E, čia reikės kalbėti apie atitinkamos harmonizavimo programos reikalavimus e, ir visos sąlygos lėšų gavimo iš ESM tuo nebus panaikintos. Taigi, kai bus e, parengta ta bankų priežiūros sistema, tai tuomet pačios ne eurozonos valstybės galės nuspręsti, ar jos e, nori tapti e, tos bankų priežiūros dalimi ir kaip jos norėtų tame dalyvauti. E, tačiau kol kas dar neaišku, kaip galės ne eurozonos valstybės narės tapti ESM narėmis, bet mes dar nagrinėsime tą klausimą. Nežinau, ar yra kitų e, variantų, kaip jos galėtų dalyvauti. ESM e, mechanizmas veikia taip, kad kiekviena valstybė narė gali teikti paraišką, kad dalyvautų e, tame ESM ir be tos paraiškos neįmanomas būtų bankų kapitalo atkūrimas. Danita. Danutė, ar dar norėtumėt pratesti, kažką pasakyti? Ar jūs norėtumėt ką nors pridurti? Ne? Gerai, tuomet kitas klausimas. EPP vardu vėl. Gofio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Eu... Ačiū, Sharon. Noriu užduoti klausimą abiem ministram, taigi klausiu trumpai. Kaip žinote, neseniai buvo pakeistos sąlygos dėl paskolų Graikijai. Ir norėčiau pasiterauti jūsų nuomonės dėl to, ar tos naujos sąlygos nustatytos Graikijai dėl palūkanų normos, dėl išmokėjimo termino, išpirkimo termino. Ar tos sąlygos gali būti keičiamos ir kitoms valstybėms narėms, kurios susiduria su panašiamis e, problemomis pagal trojkos e, pavyzdį? Ich würde Portugal nicht raten. Ne, nepatarčiau Portugalijai mm, taip elgtis ryštis tokiam žingsniui, nes aš bijočiau lyginti su Graikija, nes Graikija iš tiesų yra ypatingas atvejs. Tai būtų pirmas atsakymas. Dėl to aš ir nekalbėjau nei apie Airiją, nei apie Portugaliją ir negirdėjau iš jų tokių pasvarsimų. Kitas dalykas yra mes e, sumažiname palūkanas dvišaliams, dvišaliams paskoloms Graikijai. Kalbant apie Portugaliją, tokių dvišalių paskolų nėra, todėl ir nėra jokių galimybių kažką keisti. Taip pat yra numatytas e, palūkanų mokėjimas Graikijoje, mokėjimo pailginimas 10 metų, kalbant apie uh, Portugalija, kuri turėtų palaipsniui grįžti į rinkas, tai iš tiesų būtų e, neteisingas žingsnis elgtis taip kaip, kaip Graikija. Taigi patarčiau jums to nedaryti. Aš irgi panašiai pasakyčiau. Dėl Graikijos kalbant, noriu pasidžiaugti, kad tikrai e, rastas sprendimas, kuris realiai pakeičia šios šalies situaciją ir išsaugo eurozonos integralumą. E, tai buvo mums pats svarbiausias tikslas ir analizuojant susitarimą, manau, galima pasakyti, kad tai yra tvirtas, tvarus, visapusiškas susitarimas, priedo yra įsipareigojimai ir dėl ateities. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbus momentas um, įvykęs praeitą savaitę ir tikrai reikėjo tai padaryti. Aišku, buvo sudėtingas, ilgas procesas, bet aš manau, kad logiška, kad jis toks ir buvo, kadangi klausimas buvo labai sudėtingas, išėties taškai buvo labai skirtingi ir uh, reikalavimai kiekvieno dalyvio buvo mm, sudėtingi ir tam, kad programa būtų tvirta ir tvari, reikėjo užtikrinti ir tos programos finansavimą ir uh, Mm, tos skolos iš, išlaikymą iki 2010 metų ir dar ilgiau, kad būtų įmanoma ištverti tą situaciją. Dabar dėl skolų payback, iš, iš, išpirkimo atgal, e, gražinimo, kas būtų man atrodo, įmanoma, įvertinant visą procesą, galėsime po to, po truputėlį jau neskubėdami spręsti tos lausimus ir graikai galės patys įsipareigoti ir po truputėlį tą, prie situacijos gerimą prisidėti. Ir ką pasakė Volkman Šöblėt, iš tikrųjų viskas buvo akivaizdu iš tos situacijos, o čia dėl to, kokius sprendimus mes radome dėl Graikijos, tikrai nereikėtų jų imituoti, dėl, vėl tokius pačius taikyti Portugaliją ar kažką. Man atrodo, iš tikrųjų labai svarbu galvoti, kad kaip galima greičiau reikėtų sugrįžti į rinkas normaliai. Reikia, manau, iš tikrųjų valstybei pačiai stengtis ir ta valstybė tikrai yra pajėgita padaryti. Ar dar norite kažką pridurti? Ačiū. Paprastai pasakysiu taip, kad man atrodo, Portugalijos vyriausybė tikrai labai stengiasi, kad įgyvendintų visą programą. Kaip galėtumėt padrasinti dar Portugalijos vyriausybę, ką galėtumėt jai parekomenduoti? Su, su, su dar kartą norėčiau pasakyti, kad tikrai vir, ši vyriausybė dirba teisingai, turi visą kelio gairių planą ir turi visą mūsų palaikymą. Stimme ich mit Pierre Moscovici völlig überein. Aš visiškai pritariu Pierui Moskovici, kaip beveik kaip ir visada. Good... Man atrodo, atsakymas būtų toks, toliau e, stenkitės, dirbkite, o dėl e, palūkanų normų tvarumo aš turėčiau pati gal tokį klausimą. Dabar Lingok um, e, socialistų vardu. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė daug federalistų yra šioje salėje ir mums federalistams aišku, kad kitas etapas e, statant Europą, kuriant Europą, tai būtų, aišku, užtikrinti e, biudžetinį discipliną valstybėse narėse, bet taip pat ir užtikrinti e, biudžetinius pajėgumus bendrijos lygmenių tai visur, visose federaliniuose junginėse tai egzistuoja. Taigi svarbu, kad būtų judama ta kryptimi, nes jeigu m, mm, žiūrėtumėm, ką panas Venrompoj pasakė kelio gairių plane tarpiniam laikotarpiu, jeigu žiūrime um, ta, tuos metmenis, kuriuos parengė komisija, jeigu skaitome Marin um, Teisen pranešimą, dėl kurio parlamentas balsavo visai neseniai, tai matome tą m, mm, idėją, kad reikia tų biudžetinių pajėgumų ES tam, kad būtų galima spręsti išvengti asimetrinius šokus, arba kaip Pierre Moskovičiai tik pasakė, gal galvoti ir apie kovą su cikliškais procesais. Aišku, yra įvairių niuansų dėl tų biudžetinių pajėgumų panaudojimo, anticiklinės politikos ar labiau prociklinės politikos įgyvendinimo, bet esminė problema, kuri mums čia parlamente labai svarbi daugeliu, yra kaip užtikrinti, kad tie um, biudžetiniai pajėgumai būtų suteikti ES. Mes visi čia puikiai žinome vis tik tai, kad dėrybos dėl e, finansinės perspektyvos yra labai sudėtingos ir daug valstybių narių nenori didinti savo indėlių į biudžetą. Taigi aš noriu paklausti jūsų abiejų, bet. Uh, Prancūzijos ministras iš dalies gal jau yra atsakęs savo, mano klausimą preliminarime savo pasisakymę, tai gal labiau pono Šioblės, tai raušios, kaip būtų galima užtikrinti, kad ES turėtų savo nuosavus išteklius, būtent, kad galėtų su, užsitikrinti savo biudžetinius pajėgumus, apie kokias priemonės reikėtų galvoti, um, mokesčius, um, skolinimasi, kad būtų galima išeiti iš tos logikos, atsisakyti tos logikos, kad kiekvienas e, laukia už tai, ką įnešė, atitinkamo atlygio atgal. Ačiū. Das ist äh, eine Frage, die man in. Tai äh, klausimas, kurį sunku atsakyti dviem sakiniais, nes iš esmės äh, Vokietijos vyriausybė ir aš pats pritariu jūsų požiūriui. Tik tai tada reiktų sutarčių keitimo. Kai kurios priemonės būtent reikalauja to sutarčių e, keitimo. Kitas dalykas, kitas esminis klausimas, kaip turėtų veikti ES institucijos ES, kurią sudaro 27 valstybės narės, kaip turėtų e, būti stiprinamas Europos parlamento vaidmuo, e, ypač kalbant apie tų valstybių narių atstovus, kurie, kurios susiduria e, su, proble, su atitinkamomis problemomis, e, kad vis tik tai sprendimus turėtų priimti ne tik 17 valstybių narių, bet visos valstybės narės. E, ir kelias, kaip galima ilgalaikėje perspektyvoje finansuoti, iš tiesų yra labai svarbus klausimas ir kalbant apie vidutinio laikotarpio finansinę perspektyvą, mes turime e, nepamiršti visų įmanomų problemų. Jeigu mes neišlaikysime spaudimo taupiai naudoti lėšas visuose ligmenyse, tai tuomet mes negalėsime įtikinti ES valstybių ir jų piliečių e, tomis e, suvereniamis vieningomis priemonėmis. Ir tą įrodė praėjusios savaitės valstybių ir vyriausybių vadovų dėrybos. Kaip jiems sakė, aš savo uh, pirmame pasisakymė iš dalies atsakiau į tą klausimą, bet galiu pasakyti, kad aš pasisakau už gal autonomišką eurozonos biudžetą, kad būtų galima kovoti su cikliškais procesais ir gal iš tikrųjų reikėtų galvoti apie nuosavus išteklius ir čia galvočiau, pavyzdžiui, apie finansinių sandorių mokestį, kuris būtų įdėktas tarp mažiausiai 11 valstybių narių per sustiprintą bendradarbiavimą. Mm, tai toks būtų gal pamastymas toliau. Pritarčiau Volgandui, kad tikrai reikia galvoti apie demokratiją kontrolę eurozonoje. Aišku, tai delikatus klausimai, nes nereikėtų sukurti naujo Europos parlamento, bet reikėtų galvoti, aišku, apie mm, galimybės galbūt kažkokiam komitete pamastyti, gal mes visi galėtumėm pamastyti, kaip mm, būtent turint turime 2014 metus demokratinės diskusijas kažkaip išplėtoti, galvojant apie euro grupę, eurozoną. Žinote, labai dažnai yra um, jau um, susitinkama būtent eurozonos um, lygmenių, diskutuojama tik tai tarp eurogrupės, kai yra eurozonos klausimai aptariami. Gunaras Hokmark iš EPP paskutinis klausimas. Labai ačiū ir ačiū ministrams, kurie mus šiandien lanko. Aš žinau, kad vyksta labai daug diskusijų apie Europos konkurencingumą, stabilumą, e, vyksta diskusijos apie eurozonos ir ne eurozonos narius, valstybės ešančias viduje ir ešančias už ribų. Visą tai man kelia rimtą nerimą, nes ES stiprybė yra būtent ES ir iškyla rimta grėsmė, kad vidaus rinka bus fragmentuota ir finansų rinka susiskaldys ir be to gali būti, kad susiskaldys ir priežiūra. Aš norėčiau sužinoti iš mūsų svečių, kaip jūs vertinate tą grėsmę ir jų padarinius. Ar galime mes jų išvengti? Pavyzdžiui, galima būtų pasiūlyti sutarties pakeitimą, kad visi galėtų dalyvauti tokiuose struktūrose. Kitas dalykas, kai kalbame apie konkurenciją, apie institucijas, apie valstybės esančias viduje, esančias už jos ribų, kokios problemos šiandien ES aktualios kokias problemas reikia išspręsti, kad vyriausybės galėtų vykdyti reformas susijusias su konkurencingumu, su stabilumu užtikrinimu šiandien. Jeigu leistumėte, aš norėčiau kreiptis į Prancūzijos ministrą. Ar yra kokių ypatingų taisyklių institucijoms, kurias reikėtų sukurti? Gal reiktų griežtesnių taisyklių dėl valstybės e, pagalbos ir e, plieno pramonės nacionalizavimo? I think Wolfgang that Manau, Wolfgangai, pirmiausia klausimas jums. Ar jūs norit, kad Pieras šį kartą pirmas atsakytų? Pats Pieras, jeigu nusprendžia. Kalbant dėl pramonės nacionalizavimo, e, jau anksčiau atsakymas buvo duotas. Tas e, sprendimas <clears throat> buvo priimtas ne Prancūzijos vyriausybės, kaip žinote. E, mes matome, kad tokie atvejai pasitaiko tik ypatingais atvejais, ypatingomis aplinkybėmis. Laikina nacionalizacija, aš manau, irgi egzistuoja, taip yra buvę Europoje, taip yra pasitaikę ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ir galų gale, e, aš manau, kad mes pasitarę e, su metalo e, pramonės atstovais galėsim primti protingus sprendimus. O dėl viso kito taip reikia e, vengti fragmentacijos, reikia vengti eurozonų suskaldimo. Diskusijose dėl bankų sąjungos mes apie tai kalbame. E, ECOFIN e, greitai posėdžiaus ir yra labai aišku, kad sprendimai turi būti patikėti Europos centriniam bankui, nors priežiūra vyks ir per nacionalinės institucijas. Europos centrinio banko autoritetas turi būti gerbiamas bet tuo pat metu valstybės esančios už eurozonos ribų turi jaustis, kad jos priklauso vidaus rinkai, jų e, e, padėtis yra lygiai tokia pati e, kaip ir kitų valstybių. Ir manau, kad e, prie to srities mes nuolat sugrįšime ir nuolat bandysime spręsti. Bendrai, kalbant apie eurozoną, turim suprasti, kad tai nėra tik tai sustiprinto bendradarbiavimo šalis, tai yra tikros integracijos zona. E, Ir tuo pat metu turime suprasti, kad ES yra 27 valstybių narių sąjunga. Mes negalime e, suskirstyti valstybių į grupės. Mes turime dirbti visi kartu. Gerbiamas kolega Hopmark, aš jau anksčiau kalbėdamas sakiau, kad aš pats aktyviai veikiu, kad būtų pasiektas vienodas traktavimo eurozonos e, valstybių narių ir ne eurozonos valstybių. Ir manau, kad to nereikia kartoti, mes tiesiog turime rasti kažkokią nuostatą, teisinę nuostatą, kuri padėtų to pasiekti. Jeigu nenorime, kad būtų gilinami tie skirtumai tarp 17 valstybių narių ir kitų, tai, tai vis tik turime uh, E, siekti, kad tos dešimt valstybių narių e, taip pat dalyvautų vieningoje bankų priežiūroje arba bent jau išreikštų norą dalyvauti. Ir todėl būtų tikrai labai svarbu, kad dauguma iš tų dešimčių valstybių išreikštų savo norą. Toliau kitas įmanomas e, variantas, jeigu mes norime stiprinti Europą, norime užtikrinti tvarų ūkio augimą, mes turime uh, labiau gilinti ekonominę ir politinę integraciją. Todėl e, pinigų sąjunga, kuri yra e, taip pat ir europinių sutarčių objektas. Mes e, turime nepamiršti tos bendros pinigų sąjungos, nes tai, e, nes e, tai buvo teisingas sprendimas ir jeigu nebūtų priimtas tas sprendimas, E, jį, būtų, reiktų dabar priimti, jį reiktų priimti dabar, dėl to, kad globalizuotame pasaulyje neįmanoma e, mums ES kažką nuveikti, jeigu mes nesieksime gilesnės integracijos. Todėl turime siekti, kad 17 e, eurozonos valstybių ir 10 kitų valstybių galiotų vienodos sąlygos. Ir manau, kad tai turėtų būti pagrindinis klausimas, kalbant apie integraciją. Like to, uh, Ačiū, noriu padėkoti abiem ministrams už mums skirtą laiką. Mes būtumėm norėję, kad jūs pasiliktumėte ilgiau, bet aš žinau, kad jūs turite išvykti, nes negalim vilkinti Eurogrupės posėdžio pradžios, o narių prašau pasilikti dar savo vietose, um, pasilikti šiek tiek, nes noriu papasakoti jums apie kitus įvykius, trilogą. Nu, tiesiog paprašyčiau jūs pasilikti, kad nereikėtų kalbėti su tuščia sale. Tiesiog porą minučių padarysiu pertraukėlę, kad galėčiau atsisveikinti su ministrais. Okay. Thank you very much. Colleagues, if you... Ačiū, kolegos, prašau tylos. Ir paskutiniai pirmininkės skelbimai bus naujausia informacija dėl trilogo darbo. Prašau nekalbėti salėje. Please. Please, I know it's all very exciting. Aš žinau, kad viskas yra labai įdomu, bet kuo greičiau padarysiu visus kelbimus, tuo greičiau galėsime visi šnekėtis. Taigi dėl kapitalo reikala poreikia direktyvos, politinis trilogas vyko praeitą ketvirtadienį. Mm, sutelkėme dėmesį į likvidumą, kapitalo atlyginimą ir santyki. Techninės tokios buvo diskusijos, mes tikimės dar kitą savaitę dviejų trilogų Strasbūrę, antradienį ir ketvirtadienį. Uh, Dėl dviejų dokumentų paketo paskutinis trilogas ketvirtadienį, lapučio 19 dieną įvyko, likė neįspręsti klausimai dėl gauzės pranešimo buvo suderinti, preliminarus paketas dėl Ferreira pranešimo buvo pristatyti, tas paketas apims naują formuluotę dėl ekonominio dialogo, deleguotų aktų įvedimo, peržiūros punkto, kaip atsižvelgti į viešas sektoriaus investu, investicijas ir biudžetinius tikslus vidutinis trukmės laikotarpiu, taip taip pat paskelbi, e, deklaracijas dėl taip vadinamo trečiojo skyrios, ypač dėl žingsnių, kaip įvesti um, skolų mažnymo fondą. Tai dabar jau viskas yra ant stalo tarsi ir um, gavome komisijos deklaraciją dėl siūlomų formuluočių ir tada jau derinsime viską. Tikiuosi, kad sėkmingai ir greitai išspręsim šios klausimus. Dėl kredito reitingavimo agentūrų trečio buvo sutarta trilogė 27 e, lapkričio kur buvo išspręsti e, e, skolų, e, valstybių skolų klausimai, rotacija ir kalendorius ir dabar tikimės jau sausio ar vasarį plenarinėje sesijoje balsuoti. Tai tiek būtų skelbimų, daugiau kitų klausimų nėra. Kitas posėdis gruodžio 6 dieną ketvirtadienį nuo 9 iki 12.30. Ačiū visiems.